darbo atvarkę. Tai išklausysime panios Makovei e, pranešimą dėl Europos prokuratūros. Dabar suteiksiu keturiams minutėms žodį poniai Makovei. Mulțumesc, doamna președintă. Am discutat în... Ačiū, ponia pirmininkė. Mes ką tik tais aptarinėjome terorizmo klausimas. Visi esame prieš terorizmas yra finansuojamas iš sunkčiavimo, e, organizuoto nusikalstamumo, korupcijos, taip, iš sukčiavimo e, e, terorizmas funkcionuojamas, kada yra nuimami pinigai iš Europos fondų. Tai yra piliečių pinigai ir per metus tai sudaro nuo 3 iki 5 milijardų eurų. Didžiulės sumos, kol kas tik popieriuje matome tokias sumas, tačiau iš tiesų situacija realybėje gali būti daug blogesnė. Pinigai yra vagiami iš jaunimo, iš darbo vietų kūrimo, iš vystimosi. Mūsų pinigai yra vagiami, skurdas didėja ir visa tai dėja veda prie to, kad Europoje šiandieną kol kas dar neturime instrumento, su kuriuo galime kovoti prieš tokius, tokio nusikalstamumo apraiškas. E, kaip viskas vyksta šioje srityje, valstybės narės pačios tyria, bet nėra organizuoto tinklo, kaip e, tą, tą daryti europiniu lygmeniu. Kai kurios valstybės da, daro gerai, kitos daro e, nepakankamai arba visai nedaro. Taigi labai skiriasi, kaip valstybės narės tyria nusikalstamumus, kaip yra sukčiaujama, mm, kaip yra sukčiaujama e, su tais fondais. Todėl atsiranda povei, poreikis kurti biurą, kuris užsimtų būtent šiais klausimais. Ir būtent dėl to reikalingas centrinis e, prokuratūros biuras Europoje. Tokiu būdu tie Europos fondai bus geriau sukontroliuoti ir išieškojimas e, pavoktų sumų e, tikrai vyks sėkmingiau. Tų sumų bus išieško, išieškota daugiau parlamente ir kitose ES institucijose mes saugome savo piliečių pinigus. Taigi dėl to ir pasisakau centrinė prokuratūra ir kad ta prokuratūra nagrinėtų e, ir persekiotų visus nusik nusikaltimus darančius arba juos arba įtariamus jais. Mums reikalingas centrinis prokuratūros biuras, kuris būtų sudarytas iš nepriklausomų atstovų, iš e, specializuotų prokurorų, kurie tirtų sukčiavimo nusikaltimus. Dalimi, dalinai tie prokurorai dirbtų valstybėse narėse, dalinai e, e, centrinėje būstiminėje, tačiau priklausytų tai vienai organizacijai. E, ir žinoma, jie galėtų dirbti kartu. Leiskite pateikti vieną palyginimą. Vienintelis dalykas, e, efektingas dalykas, efektyvus dalykas gali būti tas centrinis biuras. E, nes jeigu mes suvaldysime tuos, nesuvaldome tų žmonių, kurie daro nusikalstam, nusikaltimus, tai dėl to, kad tokios grupės neturime, o juk galima su jais kovoti, prieš vieną grupuotę galima kovoti tik sukūrus kitą, taigi mes turime tokią grupę kurti, e, kad e, ta grupė kovotų su, prokurorų grupė kovotų su nusikalteliais. Jeigu vyks tyrimai, tai kiekvieną kartą, kai tik jie vyks, E, valstybei nariai reikės suteikti leidimą vykdyti tyrimą jos teritorijoje toms institucijoms arba tiems asmenims, kurie tą turi daryti. Ačiū. Ačiū. E, Pane Makovei, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai Jurovai. Nes ir ponai, gerbėm Europos parlamento nariai, pirmiausia norėčiau padėkoti poniai Makovei visiems šešėliniams pranešėjams už uh, ir į rengiant šį pranešimą dėtą darbą. Labai džiaugiuosi, kad pranešime išreiškime parama bendriesiems komisijos tikslams įkurti Europos prokuratūrą, kuri turėtų ženkliai prisidėti prie Europos biudžeto padėties pagerinimo ir kovos su nusikalteliais ir aš tikiuosi juntamų pokyčio 2016 metais labai svarbu, kad e, ši tarnyba padėtų spręsti e, svarbiausius, opiausius ES klausimus. Dėja, darybos dar nesibaigė, jos vyksta, taryboje yra pakankamai sudėtingos. Mes norėtume visapusiškai užtikrinti Europos prokuratūros visišką nepriklausomumą ir aš. E, pa, toliau savo kalboje naudosiu šios e, institucijos pavadinimo sutrumpinimą. Mes tikimės, kad prokuratūros nariai bus paskiriami skaidriai, taip pat privalome patvirtinti aiškias taisyklės apibrėžiančias tiek nacionalinius įgaliojimus, tiek Europos prokuratūros įgaliojimus, Europos prokuratūros darbo krūvis turėtų būti paskirstytas remiantis objektyviais kriterijais ir veik, veiklos e, darbo sąlygos turi būti grindžiamos pagrindinių teisų hartija bei Europos žmogaus teisų konvencijoje bei galiojančiomis e, sutartimis ES. Aš manau, kad visi privalome laikytis atviros pozicijos, kadangi nėra jokio iš anksto e, paruošto prokuratūros veikimo būdo, iš anksto parengtų pasiūlymų dėl jos veiklos, todėl komisija šiuo metu abejoja, kad e, e, dabartinis e, prokuratūros veiklos režimas turėtų remtis iki šiol galiojusiamis priemonėmis užtikrinusiamis teisinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, tačiau Europos prokuratūrai kaip nepriklausomai institucijai, galbūt tai nebūtų pats tinkamiausias būdas. Mes manome, kad siekis kovoti su sukčiamu ES turi vykti remiantis tarpvalstybinių mastų atliekamomis Europos prokuratūros atliekamais tyrimais, kurie savo ruoštų yra grindžiami pagrindinių teisų hartijos nuostatomis. Ir Tai e, taip pat yra susiję ir su tradicinėmis tarp valstybinėmis e, nebaudžiamųjų tyrimų atlikimo priemonėmis. Tačiau tose sritise, kur Europos prokuratura veiks kaip atskira Europos institucija, nėra jokio reikalo dubliuoti atliekamus tyrimus valstybėse narose. Taip pat manome, kad Teisingumo teismas turėtų turėti teisę įvertinti Europos prokuratūros veiksmus teisinę prasme. Tiksliau mes taip nemanome, nes tai labai smarkiai padidintų teisingumo teismo darbo naštą, nes jam reikėtų svarstyti šimtus tūkstančius atskirų bylų. Taigi mums reikia sukurti atskirą sistemą, kurią pasitelkdami atsižvelgdume į Europos prokuratūros specifinę prigimtį ir užtikrintume veiksmingą teisinę apsaugą bei atitinkamai gerbtume teisingumo teismo kaip aukščiausios ES teisė interpretuojančios institucijos poziciją. Ačiū. Dabar Teisės reikalų komiteto vardu vieną minutę kalbės ponas Negresku. Pirmiausia, Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad bus priimtas šis dokumentų paketas ir aš labai džiaugiuosi, kad galėjau užsimti jūri komiteto E, nuomonę. Taip pat norėčiau padėkoti Teisės reikalų komiteto kolegoms už tai, kad labai greitai patvirtino šį pranešimą ir kad paremė šios organizacijos sukūrimą, kuri leis mums kovoti su nu, organizuotu nusikalstamumu Europos lygmenyje. Deja, mūsų ne, pasiūlymai nebuvo įtraukti į galutinį variantą dokumento e, ir dabar e, matome, kad nėra kai kurių sąsajų, kurios buvo buvo siūlytos. Taip pat norėčiau pasakyti, kad teisė, lygybė, e, e, žmogaus laisvės turi būti garantuojamos ir e, pabrėžiamas Europos vaidmo kovojant su nusika, tarptautiniu nusikalstamumu. Aš balsavau už šį, balsuosiu už šį e, nutarimą, už šį pranešimą dėl to, kad manau, kad prokuratūra tikrai leis padaryti gyvenimą geresniu ir kovoti efektyvus nusikaltimais. Ir ponė Greslė, kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Pana pirmininkė, komisijos narė, mėly kolegos, vyksta diskusijos labai svarbia tema, tačiau vienas iš svarbiausių diskusijų partnerių taryba neatsiuntė savo atstovų, galbūt galėtume pasitirauti, kodėl pirmininkaujantį Latviją neatsiuntė savo atstovų, svarstant tokį svarbų klausimą, nes tai yra viena iš nedaugelio galimybių diskutuoti šią temą. Noriu Jums pasakyti, kad iki šiol pateikti pasiūlymai e, padėti ant stalo dėl Europos prokuratūros yra visiškai nepakankami. Mes esame pasmerkti sėkmiai svarstydami šį klausimą ir privalome priminti tarybai, kad mums reikia veiksmingos institucijos, kad nenorime institucijos, kurie sprendimai būtų priimami pakankamai lietai ir kuri nesugebėtų kovoti su tarptautiniais nusikaltimais. Aš esu viena iš pranešėjų dėl materialinės teisės e, situacijos Europos Sąjungoje ir iki šiol vyko trys e, trilogo susitikimai ir buvo labai sudėtinga stumtis į priekį šioje srityje, nes valstybės narės labai nenori perduoti ES įgaliojimų šioje srityje, to tarp ES tokių įgaliojimų kovodama su tarptautiniais nusikaltimais e, turi tos įgaliojimus gauti ir jei, jei jų reikia nes dabartiniu dabartinėje situacijoje dėl to, kad mes netliekame savo namų darbų, ES biudžetas smarkiai nukenčia nuo e, sukčiavimo, ypač e, PVM srityje. Taigi mes turime tarybą priversti imtis aktyvesnių veiksmų. Pone Greslė, ar sutinkate atsakyti klausimą pagal melinosios proce... kortelės procedūrą, ponė man Štork suteiksiu žodį, ponė Greslė palankiai vertinu, jeigu teisingai jūs suprantu, <clears throat> atmetate pasiūlymą dėl Europos prokuratūros įsteigimo, tačiau jeigu teisingai supratau, jūs pasakote už tai, kad e, tyriant tarptautinius nusikaltimus reikėtų įsteigti prokuratūrą ir prokuroro instituciją ES, kuri e, nėra valstybė, ar e, kadangi es nėra valstybė, tai jo negali veikti prokuratura, nei nacionalinius, nei tarptautinius e, nusikaltimus tyriant, ponė Fanstor, galim jums pasakyti, kad e, ponas Vinkelis ir Jūs esate velnio advokatė šiais klausimais ir tai, ko mums reikia, yra pagrindinis vyriausias kaltintojas, o kaip jisai vadinsis, tai nėra labai svarbu siekiant tokio pobūdžio nusikaltimus išnagrinėti pirmininkė. Tikrai nereikia kiekvienų klausimų kelti milnosios kortelės, po vieną leisime užduoti. Klausimą pagal šią procedūrą dabar tris minutės kalbės ponė Kaufman. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos narę. Kio klausimas, kokio masto yra ta žala, kurią patiria Europos biudžetas ir mokesčių mokėtojai dėl mokestinio sukčiavimo nuo 500 e, milijonų iki 3 milijardų eurų yra įvertinamas toks sukčiavimo mastas, tačiau mes puikiai žinome, kad nepakankamos nacionalinių institucijų pastangos tas lėšas susigražinti valstybių narių biudžetus, taip kaip numatyta Lisabono sutartė, ponė Štor gali pasiskaityti. Europos prokuratura turi būti įsteigta ir turi pradėti veikti. Reikia ryštingai kovoti su finansiniais nusikaltimais Europos Sąjungoje, kurie vykdomi tarptautiniu mastu, kadangi tai nėra Lengvo pobūdžio nusikaltimai es privalo veikti, gindama savo piliečių interesus. Mūsų frakcija pritarė Europos prokuratūros steigimui, tai būtų svarbus žingsnis siekiant veiksmingai apsaugoti es finansinius interesus ir tai būtų taip pat labai svarbus žingsnis stiprinant bendrą Europos teisingumo erdvę. Dabar valstybės narės derasi tarpusavyje dėl Europos prokuratūros struktūros ir galiausiai taryba turės nubalsuoti vienbalsiai, dėje parlamentas e, nedalyvauja svarstančio klausimus pagal įprastinę teisėkuros procedūrą, tačiau taryba turi žinoti, netgi jeigu jo atstovų salėje ir nėra, tikiuosi išgirs šią žinią kad tarybai vis tiek reikia parlamento pritarimo šio klausimu, todėl ir rengiamas tarpinis antras parlamento pranešimas, kuris šiandien svarstama, jis rengiamas pačiu laiku, nes juo siunčiamas aiškus signalas valstybėms narėms ir jų dėrybininkams savo frakcijos svarbu noriu, vardu noriu pasakyti, kad ne, suteiksime aklo pasitikėjimo kredito valstybėms narėms, norime prokuratūros, kuri būtų visiškai nepriklausoma nuo valstybių narių įtakos. Čia būtina ne tik pasitelkti skaidrę Europos prokurorų e, paskirimo procedūrą, tačiau taip pat ir e, atrenkant generalinius prokurorus parlamentas turi dalyvauti, taip pat norime, kad būtų aiškiai apibriežti įgaliojimai atskirti Europos prokuratūros ir nacionalinių prokuratūrų. E, Europos prokuratūra turi veikti veiksmingai, tačiau taip pat labai svarbu, kad nebūtų paminamos e, e, procesinės e, kaltinamųjų teisės ir kad būtų užtikrinama domenų apsauga. Taip pat mes nemanome, kad <clears throat> užimti ir dirbti Europos generalinio prokuroro ar prokuroro past pareigose galima būtų nepilnu etatu. Taigi nuo visų šių mano minėtų aspektų ir priklausys mūsų galutinis pritarimas ar nepritarimas šiam projektui. Pone Kaufman, kaip minėjau anksčiau, aš tik vienam kolegai steiksiu galimybę užduoti klausimą pagal minosios kortelės procedūrą. E, ponas Jurekas užduos Jums klausimą per 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. ES neturi jokių savo biudžeto nuosavų lėšų. Jos e, biudžeto lėšas sudaro valstybių narių, jų mokesčių mokėtojų pinigai. Ar Jūs nesibaiminate, kad Europos prokuratūros steigimas prokuratūros, kurios įgaliojimai turi aiškiai skirtis nuo nacionalinių prokuratūrų ženkliai apribos valstybių narių prokurorų įgaliojimus ir veiksmus siekiant e, daugiau lėšų pritraukti į ES biudžetą. Ar taip turėtų elgtis ES institucijos? Atsakymas per 30 sekundžių yra visiškai atvirkščiai, ponas mielas kolega. Pastarųjų metų patirtis rodo ir pranešėja Makovei minėjo, kad daugelį valstybių narių atitinkami tyrimai vykdomi neveiksmingai ir dėl sukčiavimo prarandamos didelis biudžeto įplaukos. Europos prokuratura to, tokią padėtį turėtų pakeisti ir labai džiaugiuosi, kad e, ši institucija ir turėtų būti įsteigta tam, kad veiksmingai kovotų su sukčiavimu ir apgintų finansijos interesus. Pana Kirk, Kirkhopui žodį. Ačiū, panė pirmininkė, mes suprantame, kad iš tikrųjų politinis prioritetas turėtų būti kova su sukčiavimu. Sukčiavimas ir uh, korupcija būtent uh, gadina arba greuna mūsų, mūsų demokratinius pagrindus. Todėl uh, mes turime atitinkamas agentūras. Uh, kurias reglamentuoja įvairios, įvairius teisės aktai, tai kaip būtent OLAF, Eurojustas, Euro, Euro, Euro e, Europolas ir kiti, kitos institucijos. Aš manau, kad mes pirmiausia turėtume sustabdyti sukčiavimą, tai čia sutarėme su tuo, dėl to visi. Mes turime supaprasinti visų pirma taisyklės, e, būtent e, rinkdami E, biudžetą ir kontroliuodami dar vieną instituciją e, nebūtų tinkamas atsakymas į šią tikrai sudėtingą problemą. Ačiū, ponia Kirofai. Ar atsakysite į Melinos kartelės klausimą? Pane Jakovičiau. Ačiū kad jūs e, leidote man užduoti klausimą pagal Melinosios kortelės pa, procedūrą. Mes ES lėšas vos galime kontroliuoti. Mes iš esmės šiuo atveju kontroliuotume ne valstybių narių turimas ES lėšas, bet trečiųjų šalių turimas lėšas, tai būtent e, šalių kandidačių turimas lėšas ir pagalba teikiama joms. Ir dabar e, aš norėčiau užduoti klausimą, ar tiesa, Ar teisinga, kad tie, kurie teikia e, lėšas, turi teisę kontroliuoti e, būtent kaip tos lėšas panaudojamos ir taikyti sankcijas? A, taip, klausimas, pana Kirapui. Iš tikrųjų, aš jau aiškiai pasakiau, aš išvardijau visas agentūras, kurios dabar kontroliuoja korupciją ir sučiavimą. Aš nuolat kontroliuoju tas institucijas. Aš nemanau, kad tos institucijos būtent atlieka tinkamą darbą Žinoma, ES lėšų apsauga yra prioritetas. Tačiau aš nesakau, kad e, ši idėja sukurti naują agentūrą yra tikrai yra reikalinga, nes nemanau, kad tai padės kitoms institucijoms atlikti savo darbą. Tiesiog padarykime taip, kad tos institucijos dirbtų tinkamai. Ačiū. Dabar dvi minutės, pana Mišeliui. Oui, madame euh, la présidente. Pone pirmininkė, patvirtindamas šį pranešimą parlamentas pasiūs tarybai labai e, stiprią žinę, nes mes sakome taip e, Europos prokuratūrai, bet sakome ne e, biurokratiniai struktūrai, kuri priklausytų nuo valstybių narių. Ponas Kirkov pasakė, kad reikalingas e, suverenumo principas, o tokia struktūra tikrai nieko nedarytų. Mums reikia stiprinti teisinę valstybę ir padaryti galą nebaudžiamumui, kuris dėja dažnai, dažnai ats, e, įvyksta. E, mums e, prokuratūros darbas turi, neturi priklausyti nuo geros e, valstybių narių valios, nes dažnai valstybės narės e, žaidžia dvigubą žaidimą. Viešai sako, kad e, reikalinga e, tokia prokuratūra, e, reikalinga kažka, kažką tai padaryti, o užkulisiuose visiškai priešingai. Prokuratūra sudėlios visus taškus ant jį ir nepriklausomumas, kaip sakė ponia Kaufman, sakė, priklauso nuo prokuroro paskirimo tas turėtų priklausyti e, Europos prokuratūrai, kuri turėtų tikrą realią valdžią. Norėčiau tik tais tarybai priminti, kad parlamentas turės tars paskutinį žodį šiuo klausimu, taigi labai svarbu, kad taryba atsižvelgtų į parlamento nuomonę. Thank you, um, Mr. Michel. A... Ačiū, panė Mišelė. Panašiai, Jevtovskiai norėtų užduoti Jums klausimą pagal mėlyną kortelę. Aš manau, kad jūs sėdite ne savo vietoje ir man labai sunku dabar atsekti, kuris užduoda klausimą. Pone Mišelė, ar atsakysite klausimą? 30 sekundžių. Pone pirmininkė, aš šiek tiek nusistebėjau klausydamasis kai kurių pasisakymų, tame tarpe ir pono Mišelio pasisakymo, nes jis labai nepasitikė valstybėmis narėmis ir jų teisinėmis tradicijomis. Labai konkrečiai norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. Šis e, reglamentas dėl Europos e, prokuratūros negali būti ratifikuotas jeigu visos valstybės narės tam nepritars, kaip numatyta steigimo sutartyse. Jeigu jūs esate už tokį centralizuotą sprendimą, jeigu jūs tiek esate priki, pri, pritvinkęs nepasitikėjimo valstybių narių atžvilgių ir čia nutraukiamas pasisakantisis, e, kadangi per ilgai kalba. Tačiau jis vis tik tais nori pabaigti klausimą, bet pirmininkė neleidžia, sakydama, kad tik 30 sekundžių skirtinama klausimui. Ponas Mišelis, nežinau, ar jūs supratote klausimo esmę. Ponas Mišelis, taip, klausimas buvo toks. Ar aš nepasitikiu valstybėmis narėmis? Aš nepasitikiu kai kuriomis valstybėmis narėmis. Ta aiškiai sakau, kadangi kai kurie sukčiavimo atvejai ir toliau klesti, ir toliau valstybės narės nepriima jokio sprendimo, nes jos žiūri, koks jų interesas, koks jų suverenumas, kad leistų kai kam išsisukti ir leisti klestėti nebaudžiamumui. Dėl to aš ir noriu, kad būtų centralizuota uh, tokie dalykai ir kad e, atsirastų atitinkama jurisprudencija vieninga. Labai ačiū. Brangus kolegos, kovojame su laiko nepritekliumi, todėl prašau laikytis 30 e, sekundžių taisyklės. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, man net keista, kad dabar šitas pasiūlymas dar cirkuliuoja mūsų rūmose, nes 11 valstybė narių iškėlė geltonąją kortelę e, dėl šio pasiūlymo. Per, per toli nueita. Nes e, iš esmės valstybių narių prokuratūros nustato žaidimo taisyklės, tai būtent kas kur turi būti persekėjama, e, kur turi būti baudžiamas persekėjimas. Todėl kyla klausimas dėl apskaitai teisėtumo tokių agentūrų, kurios dabar naujai kūriamos, tai būtent ES prokuratūra. Čia iš tikrųjų, ar mes kalbame apie Europos prokuratūrą, kuri gali teikti, kuri gali kelti kaltinimus? Čia iš tikrųjų aš prisijungčiau prie Europos, Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų kritikos. Na, žinoma, čia mes kalbame apie Europos prokuratūrą, kuri gali tarsi apeiti nacionalinę prokuratūrą, bet iš tikrųjų yra geltonos kortelės, kurios iškeltos. Jas turime atkreipdėmėsi. Ponas Albrechtas, prašau. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, pranešėjai, panė Makovei, už e, sunkų darbą. Ir e, labai gerai, kad mes turime dabar rezultatą, tai būtent tą tarpinę ataskaitą, kuris, kuri pateikta taryboje. Mes galiausiai ne bendro sprendimo prieimimo procedūroje dalyvaujame, mes turime dar tik galutinį žodį kaip parlamentas. Ir mes diskutuojame rimtai šiuo klausimu ir jeigu taryba nepritars e, mūsų pasiūlymams, tai, tai Europos prokuratūros nebus, tai valstybės narės ir žino. At, kito atveju irgi nebus, jeigu nebus priimti mūsų pasiūlymai, tai mes prieštarausime. Taigi, mes e, e, laikomės atinkamos nuostatos, tai būtent, kad Europos prokuratūra yra naudinga, tačiau yra tam tikrų sąlygų. Ji turi būti patikima ir būtent Kokie įgaliojimai bus šios prokuratūros? Ačiū Jums. E, užduodamas Mirnos kortelės klausimas. Ar atsakysite jį? 20 sekundžių. Pone Albrechtai, jūs norite, kad būtų sukurta Europos prokuratūra. Pirmiausia, todėl, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tam tikrų uh, problemų, tai būtent, kad yra švaistamos ES lėšos. Ir tai yra, tai yra priemonė. Ir Ar, ar yra teisinga, kad mes turime sukurti naują instituciją, kuri nėra e, susijęta su jokia valstybė, e, vien tik todėl, kad kai, kad kai kuriuose atskiruose valstybėse yra tam tokių problemų. Ar žinote, kad taip yra įsikišama į valstybės suenumą? Ne, nes iš tikrųjų tokia prokuratūra tai labai rimtas įsikišimas į teisės sistemą. Jūsų atsakymas, ponia Štorch. Iš tikrųjų, jūsų klausime atsispindi mm, nežinojimas būtent valstybės teisės sistemos. Žinoma, yra tinkamos e, struktūros, kurios e, sukurtos e, būtent pasidalijant savo suverenumu, savo suverenitetu. Valstybės nors atidavė dalį suvereniteto. Pavyzdžiui, tarptautinis teisingumo teismas turi savo kaltintoją ir jis šis kaltintojas įsikiša į atitinkamas teisės sistemas, tačiau niekas jo nekaltina dėl to. Tai yra tinkamas žingsnis. Ačiū, ponia Ferrara. Vieną minutę jums. Ačiū, e, ponia pirmininkė. Kovojant su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu ir su tuo, kad e, ir prieš netinkamą lėšų panaudojimą, būtent uh, turi būti vykdoma pastelkos atitinkamas priemonės. Tam, tam pritara ir mūsų penkių žvaigždučių judėjimas. Ir ES turi kovoti, žinoma, prieš, a, prieš tokius nusika, nusikaltimus įvairiomis priemonės. Tarybos nėra šiuo atveju. Tačiau norėčiau pasakyti, kad mums reikia atitinkamo pagrindo, solidaus pagrindo būtent tokiai kovai E, ir e, kai kuriais atvejais, tai kai kurie nusikaltimai, pavyzdžiui, PVM grobstimo bylose, būtent gali būti sprendžiami, pavyzdžiui, arba kovojant prieš mafiją, organizuotus kalstamą, galėtų būti taikomi ir ES lygių klasiškas metodas, kada maži žingsniai daromi, Briuselis siūlo, kad e, būtų sukurta nauja struktūra, kuri būtų priklausoma nuo valstybių narių. E, ir dabar, e, nepriklausoma nuo valstybių narių, dabar vis vėl norima kulti tokią struktūrą, kuri būtų nepriklausoma nuo valstybių narių. Ir, Teisingumas nuo pat antikos yra valstybės pagrindas. Piliečiai negali e, e prarasti tokios sąsajos su savo liaudimi, taigi e, su savo e, žmonėmis ir su valstybe. Teisingumas Prancūzijoje visada turės būti e, e, vykdomas prancūzų, e, prancūzijos liaudės vardu. Mes turime surasti kažkokias ribas, mes turime reikalauti, kad mūsų teisingumo sistemos geriau bendradarbiautų. Dabar e, Europos e, monstras yra toks nereikalingas kaip ir nenaudingas projektas. Pone Negres, ponas Negresku norėtų Jums užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Aš girdėjau jūsų pasisakymą, bet norėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui Bulgarija ir Rumunija bendradarbiauja ir turi savo bendradarbiavimo ir tikrinimo sistemą, tai e, užtikrina teisingumą, tačiau teisingumas neturi politinių atspalvių. Ar galvojate, kad, e, politik, kad e, kad, kad teisingumas turi kažkokią tautybę, aš taip nemanau. Ką Jūs galvojate šiuo klausimu? Jūs galvojate, kad nebus teisingo teisingumo Europos mastu? Non, que... Ne. Aš manau, kad teisingumas kaip ir sienos, kaip ir biudžetas, kaip ir valiuta, kaip ir įstatymai yra valstybės pirminės ir vienintelės per, e, prerogatyvos. Nėra Europos liaudies, nėra e, e, ir negali būti e, Europos teisingumo, kaip ir neturėtų būti nacion... Europos valiutos, Europos biudžeto ir panašiai. Visa tai e, yra pažeidžiantis valsty, e, nacionalinį suverenitetą dalyką. Ir jeigu bus tie dalykai pažydinėjami, tai bus e, pažydžiama ir nužudoma demokratija. Nepriskaitai. Panas Žver pusantros minutės dabar kalbės, noriu padėkoti pranešėjai Makovėjai už atliktą darbą, rengiant pranešimą šią temą. Manau, kad e, sprendimas įsteigti Europos e, prokuratūrą yra istorinis. Mes Puikiai žinome, kiek e, pinigų prarandame kiekvienais metais dėl sukčiavimo valstybės narės nepakankamai veiksmingai kovoja kov, su, su sukčiavimu. Tik e, trečdalis visų primamų sprendimų ir pasiūlymų yra įgyvendinama. Mes turime įsteigti nepriklausomą instituciją, kuri pagal sui generis režimą galėtų kovoti šioje kovoje. Jeigu tik tai dar vieną popierinį tigrą mes čia įsteigsime, tai padėtis nepasikeis. Europos prokuratūrai reikia teisėtumo, tą teisėtumą. Jie gali suteikti ir užtikrinti Europos parlamentas. Mes galime Europolo, Eurojusto, kitų institucijų veiklą derinti tarpusavyje, remdamiesi atitinkamą bendrą teisinę sistemą. Ponas Šanį noriu užduoti Jums klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau, klauskite. Ačiū, pirmininkė. Norėjau tiesą sakant užduoti poniai Greslį šį klausimą, tačiau galėčiau jį užduoti ir dabar. Kol prokuratura Europos yra neįsteigta, nusikalteliai ir toliau veikia. Korupcija dažnai vykdo ir atskiros valstybės. Ką ketinate daryti, kad patys pasikeistų, kol bus įsteigta prokuratūra? Jums 30 sekundžių atsakymai. Europos e, prokuratūra kaip nepriklausoma institucija užkirs kelią tokiems atvejams ir imsis veiksmų, kai valstybės narės reaguos netinkamai kovodama su korupcija. 31 procentas visų Olafo rekomendacijų tik tai yra jas atsižvelgiama valstybėse narėse. Taigi klausimas, kiek bylų yra ištiriama visiškai. Manau, kad tikrai mažiau nei 30 procentų. Mums ši Europos prokuratura yra tikrai reikalinga. Ponas Niedermülleris vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narę. Priešingai nei kiti kalbėtojai mes manome, kad mums reikia Europos prokuratūros, taip pat ir dėl to, kad ES yra daug valstybių narių patiriančių rimtų problemų dėl ES lėšų išvaistimo, dėl politiškai motivuotos korupcijos, dėl pernelyg e, artimų politikų ir nusikaltelių tarpusavio ryšių būtent dėl korupcijos, dėl nusikalstamos veikos žmonių pasitikėjimas ES. Mažėja žmonės, nemato, kad ES ir nemano, kad ES gali juos apsaugoti. Reikia įsteigti tokią Europos prokuratūrą, kuri būtų visapuškai nepriklausoma nuo valstybių narių. Puikiai žinome, kad yra kelios valstybės narės nenorinčios laikytis bendrų taisyklių, nenorinčios kovoti su korupcija, todėl reikia įsteigti nepriklausomą Europos prokuratūrą. Ačiū, dabar kalbės ponas Stevens, EKR frakcijos vardu. Tiksliau, ponė. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, aš manau, kad reikia veiksmingai kovoti su sukčiavimu, veiksmingai naudotis viešosiomis lėšomis, kalbant apie Europos prokuratūrą, kuri galėtų spręsti šią problemą. Aš taip nemanau, nes jau dabar turime tokias institucijas kaip Eurojustas ir Olfas, kurios yra atsakingos už kovą su administraciniu sukčiavimu, kitomis sukčiavimo rūšimis ir galėtų šios institucijos veikti veiksmingiau. 86 ES e, sutarties straipsnėje teigiama, kad e, remiantis Eurojusto pajėgumais reikėtų steigti Europos prokuratūrą. <clears throat> tačiau e, kol kas dar nėra susidarėta trilogo metu dėl prokuratūros įgaliojimų. Taigi, manau, kad pirmiausiai mums reikėtų išsiaiškinti, e, kokią pridedamąją vertę mums atneš dabartiniai komisijos pasiūlymai, jeigu bus patvirtinti taryboje ir tik po to apsispręsti. Dabar ponas Dartmatas kalbės. Tik vakar Prancūzijos prezidentas pareiškė, kad Prancūzija neleis, kad būtų patvirtino kienos pakeitimą dėl Europos parlamento buveinės. O tai reiškia, kad mes turėsime keliauti į Strasbūrą amžinai. Ir švaistysime lėšas, lygiai taip pat būtų galima pasakyti ir apie Europos prokuratūros steigimą. Ir šio pranešimu mes lygiai taip pat paminame demokratiją. Puikiai žinote, kad pagal Lisabonos sutartį nacionalinėms vyriausybėms pasiūlymas dėl prokuratūros Europos būtų nepriimtinas. Ir iš tiesų 14 nacionalinių parlamentų pareiškia, kad vietos šį pasiūlymą, tačiau nepaisant to, pasiūlymas buvo vis tiek pateiktas ir dabar turime dėl to tik apgalėstauti, kad valstybės narės yra verčiamas ir toliau bendradarbiauti su Europos prokuratūra ir tokiu būdu bus dar kartą per metus išvaistoma e, maždaug 3 milijardus eurų ES lėšų, o tai parodo, kad ES yra tam tikras parazitas, kuris minta mokesčių mokėtojų pinigais pranešime teigiama, kad ES lėšomis praktiškai bus finansuojama ES vidaus politinė veikla. Ši e, institucija jokios problemos nepadės išspręsti, ji tik tai dar labiau sumažins valstybių narių nacionalinį suverenitetą. Pone Greslė, noriu užduoti Jums vienosios kortelės klausimą. Pone Dartmund, ar Jūs e, Suprantate, kad prancūzijos prezidentas tik tai gina Europos teisę, nes Europos sutartyse aiškiai parašyta, kur yra Europos parlamento pagrindinė būstinė. Ar jūs tą suvokėte? Ačiū už atsakymą. Šis e, klausimas buvo tipiškas ponios Greslės klausimas. Mano partija teigia, kad ES teisė negali būti viršesnė už Junktinės karalystės e, precedento teisę. Jeigu mes savo laikome rimtais žmonėmis, o tokiais turbūt save laikome, tai turime sutikti, kad e, šis E, šios kelionės į Strasbūrą yra tik tai lėšų švaistimas, kalbėtojas yra nutraukiamas, pirmininkė sako, mes norime elgtis demokratiškai ir visiems suteikti galimybę pasisakyti. Dabar ponė Majer kalbės vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Mes Briuselio prašymų mokame, taupome ir dabar vykdysime baudžiamai persekiamą tam, kad įgyvendintume jungtinių Europos valstybių svajonė, mums reikia Europos gimno, Europos vėliavos ir e, dabar netgi Europos prokuratūros prireikia. Prieš e, įsteigiant Europos prokuratūrą mes jau diskutuojame apie jos įgaliojimų išplėtimą, ne tik kovojant su sukčiavimu, tačiau su terorizmu, e, vaikų grobimu, e, kitais tarptautiniais nusikaltimais. <clears throat> Nusikaltimų tyrimą vykdo nacionalinės valstybės ir e, čia kalba neina apie kovą su sukčiavimu, kalba eina apie mūsų galių ir valdžios didinimą siekiant sukurti jungtinės Europos valstybės. Kolegos turi tai turėti omenyje rytoj balsuodami dėl šio pranešimo. Ačiū, dabar kalbės ponė Činičiai vieną minutę signor presidente l'istituzione di una procura europea. ačiū pone pirmininke europos e, prokuratūros sukūrimas yra viena iš e, reikšmingiausių šių metų iniciatyvų, iniciatyvų tai būtent kovojant su sukčiavimu. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponė Makovė už atliktą darbą. Mes turime išreikšti savo nuomonę dėl Europos prokuratūros ir nurodyti tam tikras gairias, e, kad ši institucija galėtų tinkamai veikti ir būtų užtikrintas valstybių, valstybių narių suverenumas ir kad nebūtų tam tikrų kolizijų su valstybių narių prokuratūromis, nes ir valstybėms narėms reikia atitinkamo persekėjimo ir ir tyrimo institucijų ir visais klausimais turi būti atkreiptas dėmesys į turimus teisės aktus. Ačiū, e, panas Vajazdovskiai. Pone pirmininkė, kolegos, aš manau, kad turime labai delikačiai elgtis, kai kalbame šią temą kaip jau sakiau, diskutuodamas su ponu Mišeliu, ypatingai reikia gerbti valstybės narės bei jų teisinės tradicijas. Būtent dėl to aš ir negaliu pritarti ponios Makovei pranešimui, nes pranešimas kaip tik tais nukreiptas priešingą linkme to, ką minėjau ką tik. Jeigu devynios valstybės narės pateikė savo geltonąją kortelę dėl Europos prokuratūros sukūrimo, tai jau negerai, kadangi visos valstybės naujai idėjai pritardamos turi būti vieningos. Be to mes turime sukurti labai centralizuotą organizaciją, kuri būtų aukštesnė už valstybės narės dviejų kompetencijas ir būtų, turėtų dvi kompetencijas vienu metu - kova su sukčiavimu ir kova su organizuotu tartautiniu nusikalstamumu. Tai būtų antras žingsnis, kuriant e, Europos prokuratūrą, o jūs, brangus kolegos, norite išplėsti tas kompetencijas, tačiau galutinis rezultatas bus tas, kad iš vis tokios prokuratūros nebebus, kadangi ji bus pernelyg centralizuota. Ačiū toliau, panerinė. Ačiū, panė pirmininkė. Jau dešimt metų diskutuojame apie Europos prokuratūros įkūrimą. Ir aš norėčiau e, patarti tiems, e, tiems e, kurie dalyvauja šiame salėje, prisiminti būtent atitinkamą bylą, kur, kur teisingumo teismas nustatė, kad Europos interesai turi, turi būti ginami valstybėse narėse, taip pat kaip ir nacionaliniai interesai. Todėl Europos prokuratūros sukūrimas yra o, o, logiška išvada iš šito principinio sprendimo. Aš manau, kad ES finansiniai interesai turėtų būti ginami ir kovojama su korupcija. Ir todėl da, būtent tokia institucija reikalinga. Tai taip mano ir visi šio parlamento nariai. <clears throat> Žinoma, yra e, atitinkamų abejonių, bet reikėtų atkreipdėmės ir Sabono sutartį, kur e, pabrėžiama, kad e, rimti finansiniai ir kiti nusikaltimai turėtų būti persekojami. Ir tikrai norėčiau padėkoti poniai Makovai. Už atliktą darbą. Ponas Jurek. Państwa narodowe, jeżeli będzie. Ačiū, ponė pirmininkė. Valstybės tautos yra ES pagrindas ir tas yra neginčytinas dalykas, nes tokiu būdu būtų nuginčytas mūsų bendradarbiavimas ir būtų atimta mūsų bendradarbiavimo ir e, buvimo kartu esmė. Mūsų e, bendrumas turi būti prekybos instrumentas o dabar tai tampa biudžeto instrumentu. Lygiai taip pat pasakytina apie e, e Europos prokuratūrą. Ankstis, anksčiau pasisakiusieji prelegentai sak, kal, minėjo 86 e, es teigimo sutarties straipsnį, tačiau ketvirtajame straipsnėje toje pačioje sutartyje yra numatyta, kad e, Europos prokuratūros kompetencijos yra plečiamos jeigu ES Europos Sąjunga turi vystyti bendrus e, interesus, tačiau jeigu bus per daug bendrų institucijų, nieko gero iš to neišeis. Spontaniškai pasakymai, panas Fas. Vieną minutę. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti, kad Europos prokuratūros sukūrimas yra svarbus. Todėl aš pats a, norėčiau, kad būtų parengta ir visa koncepcija, kad ne tik tai būtų sukurta Europos prokuratūra, bet būtų sukurti atitinkami ryšiai ir struktūros, A, tai būtent kas atsitiks su Eurojustu, kaip, kaip atrodys praktiškai tas pasikeitimas, e, jo, kas, e, kaip, kaip bus, vyks bendradarbiavimas su Europolu ir kitomis institucijomis. Visą tai nėra aišku. Todėl man būtų daug maloniau, jeigu mes sukurtume visą koncepciją. A, ypač būtų gerai, jeigu būtų užtikrintas aiškumas visame šiame kūrimo procese. O, o, o, o tai, tai nėra taip paprasta dabar, nes dabar taryba ir parlamentas turi e, atlikti šitą Eurojusto reformą ir neaišku, kaip tai atrodys. Ačiū. A, pane Anderson, vieną minutę. Mūsų mm, mūsų frakcija vis dar e, e, formaliai išreiškia savo, savo abejonės, nes pirmiausia, mes turėtume e, pasiūlymą projektą, tarybos pateiktą, išnagrinėti. Mes turėtume pirmiausia užtikrinti, kad būtų mm, e, pro, e, prokuroro nepriklausomumas užtikrintas. Šimtas, šimtai mili, e, milijonų, milijardai eurų yra prarandami, vien tik todėl, kad netinkamai panaudojami arba išvaistomi. Jūs, kaip girdėjome, mes iki šiol nesprendėme šio, šių švaistimo problemos rimtai. A, tai būtent 2013 metai 38 skundus pateikti Vokietijos vyriausybė. Junktinė karalystė pateikė tik tai keturis skundus dėl e, sukčiavimo. Todėl, man atrodo, kad Junktinė karalystė yra puikus e, pavyzdys, kad ši, šis reikalas tikrai nepasiteisino. Panas Wojciechowski, jedna minuta. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Idea powołania prokuratury... Dėkoju, Panie Pirmininkė. Mintis kurti Europos prokuratūrą reiškia labai neigiamą tendenciją Europos Sąjungoje. O tai yra tokia tendencija. Vis daugiau ir daugiau pinigų, bet mažiau valdžios. Daugiau, e, mažiau pagalbos, bet daugiau represijų. Noriu priminti, kad Europos Sąjungos biudžetas sudaro daugiau negu vieną, mažiau negu vieną procentą BVP, o Europa, Europos institucijos šimtų procentų kontroliuoja viską, kas vyksta Europos Sąjungoje. Aš visiškai nepritariu tokiam pasikeitimui ir kad viskas vyktų būtent taip, kaip vyksta. Aš manau, kad ES turi būti tokia institucija, kuri siekia padėti ir padeda piliečiams, kuri tiesia į piliečius rankas, bet jų uh, E, nerepresuoja. Dėl to aš ir nepritariu tai minčiai, kad reikia kurti e, Europos prokuratūrą. Aš nemanau, kad nacionalinės prokuratūros gali būti pakeistos Europinė. Ačiū, pane Bilbao, vieną minutę. Gracias, presidenta. Ačiū, pirmininkė. Noriu pareikšti, kad e, Europos prokuratūrai reiškiu um, paramą, kadangi tokiu būdu daug nepriklausomiau bus tyriami visi nusikaltimai. Ir taip pat norėčiau, kad į jos funkcijas būtų įrašyta tarptautinių nusikaltimų įvykdymas, tų tarptautinių nusikaltimų, kuriuos padaro e, tarp, e, nusikal, tarptautinės grupuotės. E, tai leistų kovoti prieš ES interesų pažeidinėjimus. Aš tikiuosi, kad e, nebus tokių didelių e, sutrikimų, kaip stebėjome Ispanijoje su korupcija. Mes matome, kad e, kartais yra um, traktuojama su tam tikrų E, su tam, su tam tikrų polinkių e, palankiai žiūrėti, tačiau taip neturi būti. Európai költségvetést. Ačiū, pana pirmininkė. Kalbant apie naują ES biudžetą, jo vykdymą ir e, finansinį sukčiavimą, turint omenyje visus su biudžetu susijusius aspektus, būtina įsteigti Europos prokuratūrą. Daugelis šiam pasiūlymui pritarė, tačiau kai kurios valstybės prieštarauja, nes baiminasi, baiminasi dėl to, kad tokia tarnyba galėtų tapti nepatogia tų šalių vyriausybėms, vykdant, kurios pačios vykdo korupcinę veiklą, todėl būtina Todėl ir siūloma įsteigti tam tikrą tinklą, kuris tik tai tariamai vykdytų prokuratūros funkciją. Kalbant apie mokestinį sukčiavimą, sukčiavimą PVM srityje, kai kurios valstybės narės sąmoningai čia kaišioje pagalius į ratus šiam pasiūlymui. Mes norime, kad būtų patvirtintas toks pasiūlymas, kurio galėtume įsteigti stiprią generalinę prokuratūrą. Ačiū dabar žodis teikiamas komisijos nariai. Dar kartą ačiū ponios ir ponai už dalyvavimą diskusiją, už išreikštą nuomonę. Žinoma, aš noriu padėkoti ypatingai tiems, kurie pareiškia pritarimą įsteigti Europos Sąjungos prokuratūrą. Noriu Jūs patikinti, kad kova su korupcija ir sukčiavimu yra e, vienas iš tų klausimų, kuriems komisija teikia pirmenybę. Asmeniškai esu įsitikinusi, kad mums būtina įsteigti Europos prokuratūrą tam, kad būtų galima veiksmingiau kovoti su kriminaliniais nusikaltimais, sukčiavimu ir sulaukti apčiuopiamų rezultatų. Manau, kad mokesčių mokėtojai nusipelnė tokios institucijos, kuri apsaugotų jų pinigus, kalbant apie šios institucijos išlaikymo, tiksliau šios institucijos veiklos rezultatus, manau, kad būtų galima tikėtis maždaug nuo milijardo iki dviejų milijardų eurų per metus, kurios prokuratura padėtų susigražinti ES biudžetą ir kurias būtų galima, šias lėšas būtų galima panaudoti įgyvendinant įvairias, įvairius projektus valstybėse narėse, pavyzdžiui, per struktūrinių fondų lėšas. Uh, turint omenyje, kad tokios didelis lėšos galėtų būti susigražintos ir kalbant apie prokuratūros veiklos išlaidas, galėtume kalbėti apie pakankamai gerą sąnaudų ir ekonominės naudos tarpusavio santyki. Europos prokuratūra galėtų būti labai naudinga palengvinant Eurojusto ir Olafo darbą Todėl, kaip minėjo kolegos, būtina labai aiškiai nustatyti bendradarbiavimo tarp prokuratūros, Eurojusto ir Olafo procedūras, kadangi ta, tas bendradarbiavimas privalo būti veiksmingas, mūsų laukia labai daug darbo, turime aiškiai atsijėti įgaliojimus Europos nacionalinių lygmenių, patvirtinti prokurorų, generalinio prokuroro atrankos kriterijus jau dabar esame patvirtinę tam tikrus nepriklausomumo, integruotumo, profesionalumo kriterijus e, kandidatams į prokurorų vietas esate teisūs teikdami, kad negalima leisti paaukoti ant Europos prokuratūros aukro nacionalinės baudžiamosios teisės ir nacionalinės baudžiamojo proceso teisės. Taip pat kalbant apie tas geltonasias korteles, kurios buvo parodytos Europos prokuratūrai kai kuriuose valstybėse narėse, nelaikau to geltonosios kortelės parodymo visiškai baigtinių dalykų. Mes lankėmės kai kuriuose valstybės narėse jų parlamentuose netgi asmeniškai ir bandėme paaiškinti įvairius mūsų pasiūlymus susijusius aspektus, kalbėjome apie saugiklius, kurie įtraukti į pasiūlymą tam, kad nebūtų pažeistas subsidirėjumo principas pristatėme bendrą Europos prokuratūros struktūrą ir e, patikinome, kad nacionalinių teismų priimami sprendimai toliau liks galioti, taigi susilaukiau iš nacionalinių parlamentų narių pakankamai teigiamas reakcijos ir aš tikiuosi, kad e, ir toliau bendraujant tarpusavėje keičiantis informaciją visi prieisime bendros išvados dėl to, kad subsidiarumo principas čia nėra pažeidinėjimas. Taigi, gerbi parlamento nariai, pabaigai dar kartą noriu Jūs paprašyti rytoj per balsavimą pritarti prokuratūros steigimui. Ačiū dabar suteiksiu žodį poniai Makovėjai apibendrinti diskusijos per dvi minutes. Dėkoju, ponė pirmininkė, diskusijos buvo labai įdomios, aš pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus, kuriuos uždavė kolegos. Pirmiausia, klausimas, kuris buvo užduotas retoriškai. Jis buvo skirtas e, kolegiai, kuri iš tų valstybių, kurios prieštarauja Europos prokuratūros kūrimui. kiek e, skiriama bus pinigų iš europinių lėšų e, tai prokuratūrai. Ar galima patikrinti, ar negalima, ar nori, ar nenori. Kitas klausimas, mūsų mokesčių mokėtojų pinigai yra vienoje kišenėje. Tai reiškia, kad mes visi turime tuos pinigus saugoti. Jeigu vienoje valstybėje viskas vyksta gerai ir jeigu tyrimai vyksta iki galo, o kitose šalyse taip nėra, tai reiškia, kad apvaginėjami taip, tų, e, taip pat ir tų šalių piliečiai, kuriuose viskas vyksta teisingai. E, Čia norėčiau atsakyti kolegiją iš Niderlandų, kuri kalbėjo apie tai, kad e, Niderlanduose tyrimai vyksta gerai. Taip, sutinku, tačiau kitose šalyse taip nėra, o pinigai yra vienoje kišenėje. Kitas dalykas - prokurorų nepriklausomumas nuo politikų, nuo politinės ryties. Aš manau, kad ponas Negresku pasisakė todėl, kad jis norėtų tokio nepriklausomumo. Tuo tarpu, kaip dabar Rumunijoje, Rumunijos parlamente į viską žiūrima kiek kitaip. Visiškai akivaizdu, kad tiek valstybių narių prokurorams, tiek centrinio biuro prokurorai, tiek valstybių narių prokurorai turi būti nepriklausomi. Ketvirta, mes taip pat turime įtraukti tuos nusikaltimus, kurie yra e, susijęs su, be, su PVM. -u. Ir turime saugoti ES pinigus, kurie priklauso mums visiems. Pirmininkė.